neturėtų būti skiriama pirmininkų e, suėgoje. Apie tai turėtų spręsti visi parlamentarai. Colleagues. Pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkų suėgoje buvo iš tiesų plačios diskusijos surinktos šiandieną. Aš manau, kad dabar šį klausimą turėtume užbaigti ir jį galbūt spręsti ateityje. Sprendimas buvo priimtas ir galėsime tiesiog ateityje apie tai pas, pasvarsyti. O dabar pereikime prie balsavimo, jums leidus. Ar ta pačia tema, gerbiamas kolega? Jeigu taip, tai tuomet geriau pereikim prie balsavimo. Kolega Ransdorf, tą pačią temą norit kalbėti? Yes, president. taip, ponė pirmininkė. It is, it is I, I that... Žinau, kad Sakarovo premija